sritį dar pasakysiu Jums keletą dalykų. Ponas Viktoras Uspaskichas. Ponas Viktoras Uspaskikas manęs paprašė, pateikė prašymą peržiūrėti Europos parlamento sprendimą 10 metų rugsėjo 7 dieną priimtą panaikinti jo parlamentinį imunitetą dėl atsiradus naujiems faktams jo byloje. Pagal šeštąjį straipsnį trečiąją dalį darbo tvarkos taisyklių šitas prašymas yra nukreiptas į e, Teisės reikalų komitetą. Oznamuji vam, že výbor pro právní záležitosti. Kitas pranešimas. Norėčiau Jums pranešti, kad birželio 20. Uh, Nigel Farage'o yra pateikęs e, skundą dėl to, kaip elgiamasi su jo neliečiamumu e, parlamente. E, Teisės reikalų komitetas svarstė šį klausimą. Septyni žmonės e, balsavo už, trys prieš ir buvo nutarta, kad pono Faražo prašymas yra nepriimtinas. Rytoj posėdį pratesime, dirbsime nuo 9 ryto iki 5, paskui e, nuo 21 iki 24 programa yra paskelbta, susipažinti su ją galite interneto puslapyje. Visiems labos nakties ir ačiū už puikų darbą.